Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Mes palankiai vertiname Europos parlamento iniciatyvas, rengiant rezoliuciją skubos tvarka, ypatingai daktaro Armino Mekimedanį atvejį, atveju ir Sudano žmogaus teisų asociacijos vardu jis vykdė atitinkamą veiklą ir buvo areštuotas gruodžio 6 dieną. Sudano nacionalinės žvalgybos ir saugumo tarnybos jį sulaikė, jis e, laikomas vienutėje ir jis yra kaltinamas tuo, kad pasirašė deklaraciją kreipimasis Sudanui. Jis pasirašė tą deklaraciją žmogaus teisų asociacijų vardu kartu su kitais opozicijos vadovais ir sukilėlių grupėmis. Mekime Danė mums yra puikus pavyzdys, modelis. Jis žmogaus teisų aktyvistas, pilietinė visuomenė ginantis žmogaus teisę Sudane ir tarptautiniu mastu. Mūsų delegacija buvo skirtas žmogaus teisų apdovanojimas mūsų delegacijos už jo nuopelnus ir mes kreipėmės į Sudano vyriausybę, kad ji nedelsiant paleistų jį ir kitus politinius kalinius. Mūsų delegacija palaiko ryšius su šeimos nariais ir aptarinėja šią, e, šią bylą ir Amimėkiai Mudani e, sulaikimas, areštas yra. Mm, žodžio laisvės baisus pažeidimas ir tai prieštarauja nacionalinio dialogo tikslams, tą, ką paskelbė vyriausybė. Negali renkti viešų diskusijų dėl nacionalinės politikos, kai nėra e, žodžio laisvės klimato, kur, žmon, kur piliečiai gali išreikšti savo nuomonę, savo poziciją pažiūrėtumėt e, spalio 20 tarybos išvadas, ten yra sakoma, kad žmogaus teisų situacija kelia nuolatinį susirūpinimą. E, Netinkamas elgesys su oponentais, su žurnalistais, e, sulaikymai be pagrindo, nesankcionuoti ir tai yra cenzūra tokiu laiku, kai Darfūrė Nilo regione yra didžiulė įtampa pilietinė visuomenė mm, patiria tuos dalykus su visišku nebaudžiamumu, tave tarpe net ir vaikai. Ir e, taikos procesas, kurį propaguoja Afrikos sąjunga Be, prezidentui Bekiu pirmininkui vadovaujant buvo sustabdyta praeitą savaitę, jokių praktinių rezultatų nebuvo pasiekta. Tai yra mūsų darbo tvarkės pagrindiniai klausimai, kai mes susitikinėjame su Sudano mm, prezidentu. Ir aš norėčiau Italijos, pirmininkaujančios ES Italijos vardu palinkėti jums visiems gerų metų ir linksmų kalėdų. Gracias, señor de la Vedova. Igualmente le agradezco. Ačiū kolegai Vedova. Mes dėkojame ir pirmininkaujančiai